O mes grįžtame prie savo darbo tvarkės. Tai yra geležinkeliai ir viešosios paslaugos Dunojus ir Atrijos jūros makro regionuose. Ir pirmiausia, komisija padarys pareiškimą. Išklausysime komisijos nuomonės. Ačiū, ponia pirmininkė. Parlamento nariai, kolegos, pirmiausiai noriu padėkoti, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę nes diskusija dėl viešųjų paslaugų ir geležinkelio jungčių tobulinimas Dunojus ir Adrijos jūros makro regionuose yra aktualus. Praėjusią savaitę dalyvavau renginyje, kuriame buvo svarstoma ES strategija Alpių regione. Konferencija vyko Slovenijoje ir tai jau yra ketvirtoji makro regionams skirta strategija. Turiu pasakyti, kad strategija labai šiltai vertino visi susiję asmenys ir tai tik patvirtina tokių strategijų svarbą. Kalbant apie makro regionus, tai ES regionai gali spręsti bendrai kylančias problemas. Pirmiausia, tai gerinant ekonominę socialinę sanglaudą ir e, tai aktualu jungiant mikroregionus, o makroekonominės sanglaudos e, gerinimas, kaip ir socialinės sanglaudos gerinimas, priklauso nuo transporto jungčių, geležinkelio jungčių pirmiausiai. Šioje srityje egzistuoja didžiulis atotrukis tarp regionų. Ne visose regionuose vienodai išvystytas geležinkelio tinklas. Todėl potencialas e, lieka neišnaudotas. Senosios valstybės narės Italija, Vokietija ir Austrija mano, kad viešosios paslaugos šioje srityje veikia puikiai, tačiau net ir ten galima galvoti apie paslaugų teikimo pagerinimą. Kita vertus, Čekija, Rumunija ir Vengrija tai jau kitas makro regionas, kurio padėtis netenkina ir ją būtina tobulinti, o tai įmanoma pasinaudojant pirmiausia ES fondų lėšomis. Geležinkelio paslaugos nepakankamai išvystyto šią sritį būtina reformuoti ir daugiau į ją investuoti. Atsižvelgianti tai, komisija mano, jog pats laikas imtis rimtų priemonių ir paremti geležinkelio plėtrą bei viešųjų, geležinkelio viešųjų paslaugų plėtrą. Pirmiausiai reikia užtikrinti geresnį tarp valstybinį bendradarbiavimą. Nėra kito būdo pasiekti pažangos makro regioninių regioninių lygių. Antra. Valstybės narės turi glaučiau bendradarbiauti gyvendintamos reformas geležinkelio srityje. Na, pavyzdžiui, infrastruktūros atsėjimas ir taisyklių įdėgymas. Trečia, reikalingi e, geležinkelio modernizavimo projektai, kad būtų atsisakyta e, trukdžių ir būtų galima padidinti pajėgimus. Visą tai rodo, kad TNT e, tinklų plėtoti vakarų Balkanų kryptimi yra puikiai tarpė investicijoms. Tačiau Mes visi žinome, kad bendradarbiavimas, reforma ir investicijos šių trijų veiksnių geležinkelių sektoriuje nepakaks, jeigu norime pasiekti savo tikslų. Reikalinga dar užtikrinti ir gerą valdyseną. O taip pat reikia uh, užtikrinti sklandesnį sienų kirtimą. Todėl turime susitarti dėl labai svarbių principų. Visos viešos, viešųjų paslaugų sutartys geležinkelių sektoriuje turi e, būti grindžiamos konkurencingumo principu. Kita vertus, šioje srityje nemažai problemų. Todėl turimus išteklius būtina panaudoti protingai ir veiksmingai. Prieš trejus metus komisija pateikė teisėkūros pasiūlymą pagal ketvirtąjį geležinkelio paketą. Ir mes esame įsitikinę, kad jūs, kaip antroji teisėkuros institucija, galėsite pritarti mūsų pasiūlymams. Jo lab, kad mums pasisekė pasiekti nemažų, nemažos pažangos, formuojant ir gyvendinant makro regioninės strategijas. Todėl pakeitimai, kuriuos ketiname daryti, turi atsižvelgti į piliečių ir privataus sektoriaus poreikius. Tai reiškia ne tik tai veiksmingiau teikiamas paslaugas, bet ir taip pat visą eilę kitų veiksnių, apie kuriuos aš kalbėjau. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis ponui Marinesku dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė komisijos narė makro regionų strategijos tai yra teigiama iniciatyva, nes nebejotinai tai reikš, kad bus užtikrintas didesnis veiksmų derinimas tarp regionų ir bus užtikrinta geresnė mikro, makro regionų sangloda. Kita vertus, turime elgtis apdairiai, kad skiriami finansai makro regionams nedarytų žalos struktūriniams procesams. O tai reiškia, kad reikia geriau derinti darbą komisijos europinių lygių ir makro regionų valstybės narės turi tarpusavyje susitarti ir tada bendrai išnaudoti sanglaudos lėšas, struktūrinių fondų lėšas sanglaudą užtikrinantiems projektams. Kalbant apie Dunojaus ir Balkanų regioną, tai komisijos ketinimai išplėsti TNT tinklą į Balkan, Balkanų kryptimį, vakarų Balkanų kryptimį yra labai geras žingsnis. O kalbant apie geležinkelius, reikia galvoti apie koridorius kuriuos galėtume sujungti pagal projektus ir tie koridoriai turi e, būti tiesiami iki uosto, Konstancijos uosto pavyzdžiui. Manau, kad komisija čia e, gali suvaidinti išskirtinį vaidmenį, nes ji ruošia nacionalinius transeuropinių tinklų planus. Ir e, visada būtina atsižvelgti į planuojamus koridorius. Kitas dalykas, reikia įgyvendinti visus ketvirtojo paketo dokumentus, nes tai aktualu. Dar vienas dalykas, kad reikia pasinaudoti ir integruoto infrastruktūros e, valdymo projektais. Toliau. Dabar dėl Aš džiaugiuosi, kad šiandien mes kalbame apie ne tik apie labai svarbų transporto projektą, bet ir apie de, Pietų Europos regioną. Rumunija beje buvo pirmoji šalis, kuri paprašė komisijos parengti Dunojaus e, makro regiono strategiją e, iki 2010 metų. Ši strategija jungia 14 šalių ir padeda joms įveikti bendrus iššūkius, uh, nuo judumo da, iki energijos efektyvumo ir socialinės raidos. Taip, mes turime bendrų problemų. Bet kartu pastebime, kad makro regionas ekonominė prasme vystosi labai greitai ir labai dinamiškai. Ir tai padeda mums stiprinti socialinę ir teritorinę sanglaudą. Rumunija turi ir e, veiksmų planą kuris yra skirtas tam, kad galima būtų pasiekti užsibrieštų tikslų, ypač transporto srityje. Jame taip pat kalbama ir apie tai, kad būtina investuoti į transporto infrastruktūrą. Šį veiksmų planą patvirtino e, Rumunijos vyriausybė ir po dėrybų jam pritarė ir Europos komisija. Jame išdėstyti yra mūsų prioritetai, kurie atitinka ir ES prioritetus, ypač siekiant sukurti bendrą transporto erdvę. Aš džiaugiuosi, komisarė, kad mes deriname regionų plėtros e, politiką su transporto politika, ypač e, Dunojaus makroregione. regione nes e, tik tai taip mes galėsime siekti didesnės socialinės sanglaudos. Deja, dar egzistuoja nemažai skirtumų tarp šio regiono valstybių, kurios reikėtų mažinti. Dėkuoju, toliau ponia Maisner. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia komisarė. Iš tikrųjų, viena iš svarbiausių ES laisvių yra judėjimo laisvė. Tiesi pasakyti ir apie asmenys, ir apie prekes, o kai kalbam apie prekes, be abejo, būtų pagėdautinės gabenti traukinių visur Europoje, bet ne visada tai yra įmanoma arba dar tai yra kai kur neįmanoma. E, ypač makro e, regionų lygmenių turėtume spręsti šią problemą. Jūs teisingai sakėte, ponė komisarė, geležinkelio transportas yra labai svarbus, reikia pirmiausia išsiaiškinti, kokie yra mūsų prioritetai. Negalime, aišku, pirmiausia vežti pre, prekių į salas, nors tai būtų ko gero viskas e, tvarkoj, bet reikia pirmiausia atkreipdėmėsi tuos regionus, kur dėmesys būtinas reikia atkurti pusiausvyrą kai kur be abejo. Mano dokumentus ko gero nematėte, bet mes kartografiškai išdėstėme galimybę sukurti transporto koridorius, kurie ko gero galėtų padėti vieniems kitus geriau pasiekti. Pirmiausia, Šiaurės ir Adrijos jūra. Mes e, čia turime daug sienų kirtimų punktų, mums trūksta galimybių jos e, į Sloveniją keliauti, krovinių vežimas yra neįmanomas tarp šitų dviejų mano minėtų taškų. 30 milijardų reikėtų uh, investuoti eurų tam, kad būtų galima šių teritorijų funkcionavimą tinkamai užtikrinti. Tarp vakarų ir rytų, iš Ham, tarp Hamburgo ir Atenų, pavyzdžiui, nekartą reikėtų pakeisti e, lokomotyvą. Ir aš nekalbu apie Dunojaus regioną ar Adrijos jūrą, bet matome, kad yra dalykų, kurie yra spręstini. E, mes taip pat Čia turime daugelį sienos skirtimų taškų tarp, Lenk... tarp Vokietijos ir Čekijos. Pavyzdžiui, reikia adaptuoti traukinius ar geležinkelius tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą pervažiavimą iš vienos teritorijos į kitą. Taigi nuveikti reikia daug. Ir būtent dėl to makroregioninė politika yra sveikintinis dalykas šiame kontekste. Ačiū. Ponas Kramer, prašau, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Prieš keletą mėnesių Mes nes, buvom susibūrę į konferenciją, klimato konferenciją Paryžiuje. Ten iškėlėme labai aiškius tikslus. 25 procentus visų emisijų e, išmeta transportas. Ir 22 procentais tos emisijos išaugo pastaruoju metu. 30 8 procentus e, turėtų sumažinti savo išmetalus pramonė. Mobilumas yra visuotinio intereso paslauga. Būtent dėl to reikėtų surišti transporto tinklais regionus tarpusavyje. Nereikėtų padaryti tos klaidos, kurių buvo padaryta Portugalijoje. Prieš 10-15 metų buvo pastatyta labai daug greitkelių ir buvo atsisakyta vystyti geležinkelių tinklą. E, to pasiekmi judumo suvaržymai, trūkumas. Mes būtent dėl to ir manė, kad diskusija yra reikalinga. 30-40 procentų geležinkelio transporto e, tiesiog baigsis. Rumunijos vyriausybė tą pasiūlė, jūs regis e, sutikote su tuo. Jeigu geležinkelio transportas nebus plėtojamas, tai tuomet klimato tikslų nepasiekim niekada. 60 procentų struktūrinių fondų gauna kelių sektorius ir tik 20 procentų geležinkelių reikėtų, kad 30 ir, ir nereikėtų sulaukti situacijos, kai 30 procentų kelžinkelio atkarpų bus tiesiog uždaryta, 90 procentų e, transporto mažiau negu 100 km galėtų būti atliekama geležinkelio būtų. Tam reikalingas, kad būtų išvystytas rimtas geležinkelio tinklas. Europos geležinkeliai dabar yra mozaika, kur žioji skylės ypač ten, kur yra sienos. Tad būtent dėl to reikia ieškoti paskatų, kad galima būtų tas jungtis, geležinkelio jungtis atkurti. Nes tos jungtis buvo sugriautos karo metais arba priemus paskui vėliau uh, tinklus. Tiesiog Rumunijoje 40 procentų geležinkelio dingo, nebenaudojam. Pone Kramer, ar sutiksite atsakyti į ponios apardėl klausimą pakalbinę kortelę? Prašom klausti, ponė Tapardelė. Domnule Kramer, îmi amintesc că în luna iunie am avut o discuție. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Kramer, prisimenu, kad birželį vyko transporto komitete mūsų posėdis. Buvo ten Rumunijos vyriausybės atstovų ir komisijos generalinių direktorato kompetentingo atstovai. Ten buvo paminėta, kad 30-40 procentų bus mažinama geležinkelių Rumunijoje. Tačiau mes sakėme, kad Vokietija ir Prancūzija ko gero dar labiau sumažino biudžetą geležinkeliui. Dar labiau negu buvo sumažintas tas biudžetas Rumunijoje. Mums reikia tokios transporto sistemos, kuri būtų tvari europinė transporto sistema. Tai pasitikrinkite prieš kalbėdamas. Pirm... Atsakymas. Na taip, aš domėjausi situaciją ir galiu pasakyti, kad Rumunijoje vyksta labai rimta diskusija. Neaišku, kuo tai baigsis, net komisijoje apie tai diskutuojama. Prancūzijoje ir Vokietijoje taip, yra tokių geležinkelio atkarpų, kurios nebenaudojamos. Aš aktyviai kovojau prieš tai, tačiau ką padarysi, dabar reikia žvelgti į ateitį ir atsiminti, kad geležinkeliai yra trans... Nes būtent tai galėsime pasiekti klimato tikslų ir suteikti busimoms kartoms galimybę e, tinkamai išgyventi. Jeigu 30-40 procentų geležinkelių kelių uždaroma, tai tai nėra optimizavimas, tai yra tiesiog sistemos naikinimas, kuriam tam reikia užkirsti kelią. Pone Gil, prašau. Yes, the... Dėkoju. Besmarkas, besmarko žodžiais, žodžiai tiktų ir 21 amžiui, amžiuje. Makro regioninės e, strategijos yra skirtos tam, kad galim dumažinti regi... skirtumus tarp šalių ir regionų. Tai reiškia, iš esmės, vis didesnė globalizacija ir vis glaudesnė savoka. Labai sunku yra įvertinti, ar makro regioninė strategija iš tikrųjų paveikia jau dabar galiojančių iniciatyvų įgyvendinimą. Jei nėra aišku, kaip viskas vyksta, kodėl mes turime skirti Jungtinės karalystės mokesčių mokėtojų pinigus visiems šiems tikslams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 reikės daugiau pinigų skirti tam, kad galima būtų kurti transporto jungtis. Dunojaus makro regiono strategijai yra skirta 220 milijonų eurų, bet juk to nepakanka, ypač jei mes norime gyventinti tikrai rimtus, stambius geležinkelių infrastruktūros plėtros projektus. Praga, Pilsneris, Nürnbergas, Münchinas. Štai kur mums reikia e, tikrai nemažai ką nuveikti, tikrai reikia sujungti šios miestus geležinkeliais. Ir galbūt turi, reikėtų skirti net ir atskirą fondą tokiems darbams. Nes kol kas atrodo, kad e, visi uh, skiriamos tik tai yra simbolinės pinigų lėšų, uh, uh, pinigų sumos. Uh, Ir kartais pinigai, pinigai yra skiriami kitiems projektams, kurie nėra strategiškai tokie svarbus kaip geležinkelių infrastruktūros plėtra. Dėkoju. Toliau Ajala Sender. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū už pristatymą Europos komisijai šios temos. Iš tikrųjų laikas e, sumažinti tas neligybės, ir, kurios egzistuoja taip paskirų regionų. Tai yra svarbiausia. Labiausia dabar susitelkiama prie viešųjų paslaugų teikimų ir geležinkelio tinklų plėtojimo. E, jungtis Europoje, kurios buvo įdėktos iš tikrųjų, buvo e, puikaus solidarumo pavyzdys su rytų valstybėmis. 10 milijardų eurų tam buvo skirta. Ir iš tikrųjų tema ši labai komplikuota, tačiau labai džiaugiuosi iki šiol pasiektais rezultatais. Dabar kalbame apie naujus transporto koridorius, multimodalinius vadinamosius koridorius. Tai reiškia, kad juose bus visoko. Kas vyksta? Nėra vertimo, regisi, anglų kabina turi techninių problemų. Dabar viskas gerai? Taigi, norėčiau priminti, kad atsirado tie multimodaliniai transporto koridoriai. E, ten e, patenka ir e, laivybos keliai, ir geležinkeliai, ir kitokie keliai, kelių transportas. Tačiau Rumunija nepateikė savo laikų nacionalinių planų. Prieš tai buvusi vyriausybė to nepadarė. Dabar pateiktas paskutiniu momentu, tai buvo pakankamai sudėtinga situacija. Ir dabar aš nesuprantu Nu, ne, nesuprantu kai kurių pozicijos, nes nesugebama įsisavinti lėšų, neinvestuojama į e, greitųjų traukinių tinklo vystimą. Čia mes kalbame ne tik apie turistinį interesą, na galbūt kai kam Vokietijoje ar kitur nesinori, kad e, Dunojus taptų vienu iš laivybos kelių. Pone Kretu, mums iš tikrųjų teikia įdomių siūlymų susijusių su turizmu, e, su turizmo vystimu. Tačiau reikia nepamiršti ketvirtojo geležinkelių paketo ir viešųjų paslaugų svarbos. Dėkoju. Jums pateikimas klausimas bus pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar atsakysite? Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad Britijoje mes uh, Dar šeštam dešimtmetį padarėme didžiulę klaidą, nes uždarėme daugybę nedidelių geležinkelio linijų, nes galvojame, kad ateitis priklauso automobiliams. Tai buvo problema, tikrai virto tikra problema. Ir mes Junktinė karalystė taip pat išleidžiame didžiulės pinigų sumas viešai sveikatos paslaugų sistemai. Bet mes manome, kad pinigus reikia skirti tam, kad mes kurtume savo tinkamą gerą geležinkelio sistemą, užuot leidę pinigus kažkokioms, kažkokiems geležinkelių projektams, labai stambiems projektams, kurie bus tokie, kelionė, kuriais, kuria bus tokia brangi, kad tai galės sau leisti tik tai eurokratai. Da, da, Aš manau, kad reikia pirmiausia skirti pinigus regioninių tinklų plėtrai. Ar pritartumėt man? Kaip Ispanė ir matydama to projekto sėkmę Ispanijoje, e, tarp Sevilijos, Malagos ir Barcelonos e, sukūrus transporto tinklą galiu pasiūly, pasakyti štai ką. Ispanijos patirtis visai priešinga, negu jūs sakote. Be abejo, geografinis, e, demografinis tankumas yra netoks kaip jūsų šalyje, tačiau Ispanijai ši patirtis buvo ypatingai palanki. E, taip pat buvo sukurtas oro tiltas tarp Madrido ir Barcelonos, bet aš manau, kad Junktinė karalystė turi pakankamai erdvės ir valdymo galimybių, kad, pavyzdžiui, galime turėti traukinį, kuris vyksta tiesiai į Škotiją ir tuo būdu galima neprarasti ir aplinkinių tinklų, kurie dažnai nėra patys rentabiliausi ir žmonės naudojasi automobiliais. Kad ir kaip būtų gaila, taip, taip yra. Ponas Jakovčič, prašom. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus, tris problemas. Pirmiausiai tai tarp modalumas transporto makro regionuose norint jį užtikrinti, reikės labai daug investuoti. Kita vertus, nėra jokios alternatyvos. Mes turime uh, geležinkelį sujungti su jūrų uostais ir oro uostais. Pradedant Italiją, tarp Konanbari, geležinkelius jų dalytai, taip pat yra maršrutai Kroatijoje, Zagrebas, Budapeštas, arba Zagrebas, Plitas, Zagrebas, arba Pločia, Sarajevo iki Italijos ar iki Belgrado. Tai jungtis yra labai svarbios. Taip pat egzistuoja ir problema vietoje kuri turi didelės svarbos. Rytiniai e, geležinkelio maršrutai sujungti tik su Slovenija ir reikalinga per Pučkos kalnus iškasti tunelį arba susitarti su Slovenijos geležinkeliais, o TNT tinklų plėtra į Balkanus padėtų išspręsti nemažai tų problemų, todėl tai yra puikus dalykas. Ponai Jakovič, ar jūs priimtumėte? atsakysite į ponui Soltič į Melinosios kortelės, po, į ponę Soltič Melinosios kortelės klausimą. Taip, yra dar viena kortelė jum pakelta, todėl ponė Soltas e, pirmiausia. Gerbiamasis pona Jakovčičiai, jūs paminėjote jungti tarp Kroatijos ir Slovenijos. Mes visi žinome, kad tarp nuo 1902 iki 1935 metų funkcionavo viena labai svarbi jungtis. Ar jūs negalvojat, galėtume tą jungtį atgaivinti? Ačiū už klausimą. Aišku, Kroatijos, Kroatijos geležinkelio atšaka ja galima, tą problemą galima išspręsti, nes galima per Vučką kalnus iškasti tunelį, bet tai bus tų brangus dalykas, kur kas yra paprasčiau susitarti su Slovenijos geležinkelio bendrovėmis ir nematau jokių priežasčių, kodėl to negalima padaryti, kai mes turime, mes matome, kokia buvo ankstesnės Jugoslavijos patirtis, tai kodėl tada Slovenijos geležinkeliai galėjo valdyti dalį to tinklo. Tai aš manau, mes galime susitarti tiesiog tarpusavėje dėl bendro valdymo. O jeigu taip susitarti nepavyktų, tai nebejotinai ta atšaka niekada nefunkcionuos. Ačiū toliau ponia Maisna. Ačiū ponia pirmininkė ir aš noriu paklausti. Kadangi kolega sakė, kad labai svarbu užtikrinti sąsąją jungtis su oro uostais, nes šiuo metu tokių jungčių nėra ir mes turėtume didelį dėmesį skirti būtent šiai sryčiai. Tai ar jūs galvojate apie e, įprastinę geležinkelio sąsajas, ar galvojate apie greituminius traukinius? Na, jeigu šiuo metu mes norime tikrai paskatinti intermodalumą, tai reikia įspręsti greičio geležinkelių maršrutais problemą, nes Įvairiai galima pasiekti Slovenijos jūrų uostus, bet jeigu jūs norite iš barį ir rieką gabenti keleivius arba krovinius, tai traukinys juda nežmoniškai lietai. Todėl pirmiausia reikia galvoti, kaip padidinti a, greitį geležinkelio tinkle. Ačiū toliau, ponas a, Škrlec. Ačiū gerbėmėjai kolegos, mes ir toliau remiame makro regioninį požiūrį. Dabar kalbame apie Dunojos ir Adrijos jūros makro regionus. Ir dera pasakyti, kad negalima apie juos atskirai kalbėti, negalime apsiriboti vien tik tai jų tarpusavio sąsajomis. Reikia nepamiršti, kad Adrijos jūros regione yra labai svarbių jūrų uostų, Ir jeigu mes norime sumažinti aplinkos taršą, tai turime gerai sujungti su tinkamu geležinkelio maršrutu. Kitas dalykas, kad reikia sujungti e, šiaurinį pietinį geležinkelį. Koridoriai, kurie e, numatyti krovinams, praktiškai nefunkcionuoja. Todėl norėčiau pasakyti štai, ką šie du makro regionai turėtų turėti dar du papildomus koridorius, kuriais būtų gabenami kroviniai. ir investicijos 14-20 metais, e, investiciniai planai 14-20 metais nenumato tokių koridorių finansavimo, todėl labai įdomu būtų e, sužinoti, ar įmanoma tokius transporto koridorius apskritai planuoti. Mes taip pat turim perpaskirstyti naujai finansavimą, kad finansavimas tikrai prisidėtų prie tokios transporto plėtros, kuri uh, dėrėtų su aplinkosaugos politika, nes kitaip mes klimato kaitos rytyje savo politikos neįgyvendinsime iki tos datos, kuri numatyta. Mes, o kai naudojami sanglaudos fondai, būtina užtikrinti sanglaudos fondų maksimalų įsisavinimą, ypač uh, geležinkelio infrastruktūros plėtros rytyje. Dar vienas dalykas tai yra tarp valstybinė infrastruktūra. Tai nemažiau svarbus dalykas, kai kalbame apie jungtis. Geras pavyzdys būtų Kroatija. Dėka viešųjų pirkimų sistemos buvo sobijota vienu tokiu projektu. Toliau o, ponia Adinolfi, vieną minutę. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Be abejo, reikia daryti viską, kad tos strategijos pagaliau e, ats, taptų realiais rezultatais, su jum atsižvelgti į piliečių poreikius. Paimkime, kad ir pavyzdžiui, e, tų tinklų vystymą, paimkime Adrijos jūros regioną. Suprantame, kad tame regione yra e, jungčių problemų. Pone komisarė, Tiesiog pakeliaukit Adrijos pakrantę, pabandykite traukiniu ir pažiūrėkite, kaip yra užtikrinamos tos geležinkelio jungtis. Norėčiau pasakyti, priminti, ką spalio 28 dieną praeitais metais nusprendė Europos parlamentas. Mes labai aiškiai tuomet pasakėme, kad reikia plėsti e, Ankona pas Peskaros ir Vendizė liniją ją būtina plėtoti. Komisija susitelkė prie Lijono Turino linijos ir užmiršo visiškai pietų kraštus, o ten tas geležinkelio tinklas yra gyvybiškai būtinas. Ir man atrodo, ten geležinkelį išvystę, kaip tik įdėtume tą grandelę, kurios trūksta geležinkelio visoje grandinėje. Europos komisija turėtų atsižvelgti visus regionus, įskaitant ir pietų regionus Europoje. Manau, kad pietų regionai negali tiesiog praleisti tokios progos, kad Europos parlamentas ir toliau atidžiai seks situaciją. Mes norėtume paraginti komisiją vaidinti atenkantį vaidmenį. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Dėlį. Pone komisijos narė. Pone pirmininkė. Mechanizmai kuriuos svarstome šiandieną, būtini Dunojos ir Adrijos jūros regionams, jeigu norime užtikrinti sinergiją, ypač kai kalbame apie sausumos ir geležinkelio transportą. Jau nubriežti labai svarbus TNT maršrutai kurie daugumoje apsiriboja tik tai tam tikrais regionais ar teritorijomis. Tarp valstybinės jungtis būtina plėsti, o įvairūs projektai turi būti suderinti tarpusavyje. Mes manome, kad dabartiniai makroregionai gali tapti puikių pavyzdžių suderinamumo. Ir dėka dėrybų vienoje praėjusiais metais mes um, susitarėme dėl TNT, dalyvaujančių valstybių narių skaičius nėra toks labai didelis, bet dabar atsirado šalių kandidačių, kurios prisijungia. Tai todėl e, tikėtina, kad atsiras tinklas, kuris aprieps didžiulį regioną. Ir to Dunojus ir Adrijos jūros makro regionams reikėjo jau labai seniai. Tačiau logistika ir kiti dalykai turi būti sutvarkyti tam, kad koridoriai duotų naudos. O kalbant apie ES finansavimą, tai makroregionų e, sinergija negali būti užtikrinta ir tinkamai išnaudota dėl skirtingų teisinių sistemų ir taip pat tų problemų, su kuriomis susiduria narystės ES siekiančios šalis. Todėl kviečiu komisiją paraginti narystės siekiančias šalis aktyviau prisidėti prie TNT tinklų plėtotas ir problemų sprendimo. Tam, bet pirmiausia, kaip jau sakiau, būtina suderinti projektus tarpusavyje. Ačiū toliau ponas Frunzulika pusantros minutės. Pone, pone pirmininkai, gerbiami kolegos. And... Rumunija turi tikrai labai išplėtotą geležinkelių tinklą ir geležinkeliai gali padėti mums didinti nu, judumą. Taip, kad, tam, kad mes galėtume vaidinti svarbų vaidmenį visoje transporto sistemoje, ypač pietų Europoje. Be jokių abejonių, geležinkelių sektorius Rumunijoje susiduria su tam tikrais iššūkiais. Jį reikia iš esmės e, ir kuo skubiau reformuoti. Aš manau, kad nesiniai Rumunijoje patvirtintas e, pagrindinių veiksmų planas yra svarbus žingsnis į e, priekį ir jis padės mums pritraukti iki 40 milijardų milijonų, atsiprašau, eurų investicijų geležinkelį ir taip mes galėsime nutiesti 4000 km papildomų linijų. Šie skaičiai yra nurodyti plane. Ir pasaulio bankas ir kai kurių kitų organizacijų duomenimis geležinkeliai reikia plėtoti Rumunijoje, nes iki šiol tik tai 2 procentai uh, visų gabenamų krovinių yra gabenama geležinkeliu. Mums reikia e, padidinti efektyvumą ir mažinti operacinės sąnaudas. Reikia dirbti šioje srityje, nes geležinkelių ateitis tikrai yra labai perspektyvi ir apie tai jau šiandien kalbėjo. Mes turėtume suprasti, kad mums reikia ir geriau įsisavinti Rumunijai skirtas lėšas. Rumunija 2014-2020 e, metais e, skirs daugiau lėšų transporto infrastruktūrai e, gerinti. Iki 2 procentų biudžeto yra numatyti tam skirti. Ir dar kartą norėčiau pakartoti, kad palyginus su Europos vidurkiais mes Rumunijoje galėtume gabenti geležinkeliu tikrai kur kas daugiau keleivių. Dėkuoju, ponas Krameris, norėtų užduoti Jums klausimą, ar Jūs sutiktumėte jį atsakyti. Taip, mano klausimas yra susijęs su kelių tinklų Rumunijoje. Taip gali būti taip, kad uh, geležinkelių linijos yra uždaromos. Kodėl žmonės mieliau keliauja automobilių keliais? Dabar, kai jūs priėmėte tą veiksmų planą, ką jūs darysite? Jūs kai uždarysite automobilių kelius, panas Funzulika? Aš turiu atsakyti į mano mielo kolegos pono Kramerio klausimą. Mes laukiame paskatų iš Europos Sąjungos paskatų, kurios paskatintų uh, rumūnus dažniau keliauti geležinkeliais, nei važiuoti automobiliu. Dėkuoju toliau ponas Radoš. Sveiki vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiamoji komisarė. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad mes šiandien kalbame šią temą. Geležinkelis yra uh, pigesnė ir švaresnė saug, uh, transporto priemonė. Ir geležinkelius reikia plėtoti Europos Sąjungoje. Ir apie tai mes jau kalbėjome. Tačiau problema yra dar ir tame, kad uh, nėra jungčių, kurios sujungtų geležinkelio um, uh, kelius su vidaus vanden, vandens keliais. Ir planai uh, kurie yra tvirtinami e, transporto srityje, paprastai yra skirti tam, kad būtų plėtojama ir vystoma automobilių kelių infrastruktūra. Ir komisarė, aš tikiuosi, kad jūs suprantate, kad e, šis pasiūlymas gali ne tik geriau sujungti Vakarų Balkanų šalis su e, kita Europa, bet ir paskatins mus dažniau ir geriau išnaudoti turimus geležinkelius ir vidaus vandens kelius. Dėkuoju toliau ponas Čainiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mums reikėtų tikrai įsigilinti į šį klausimą. Dunojaus baseino regionas yra penktasis pagal dydį Europos regionas. Ir anksčiau tas regionas buvo dalis kito bandymo suvienyti Europą, sukurti didelę valstybę Europoje. Dėl istorinių priežasčių šiame regione susiformavo skirtingos sistemos, kurios vystosi skirtingų greičių ir jas mes norime pamatyti didesnę integraciją, mes turime daugiau investuoti į tai, nes regiono šalis labai skiriasi pagal savo įsivystimo lygį. Ir, pavyzdžiui, tokios šalis kaip Ukraina ir Moldova taip pat priklauso šiam regionui ir reikia jungčių su šiomis šalimis. Beje, juose taip pat labai dažnai uždaromos yra geležinkelio linijos. Ir aš manau, kad tokios pastangos padės toms šalims vystytis. Dabar komentuodamas pagrindinių veiksmų planą, aš manau, kad jis bus tinkamai gyvendintas ir padės mums užtikrinti geresnę įvairių transporto rūšių sąveiką. Pone pirmininkai, gerbėjų kolegos, transportas yra e, būtinas dalykas e, Danojos ir Adrijos jūros e, regione. Ir aš manau, kad 222 milijonai eurų turi būti skirti įvairiems dalykams, renovacijoms ir e, gebėjimų, e, e, gebėjimų stiprinti, bet ir tam, kad galima būtų taip pat investuoti į infrastruktūrą, kuris sujungtų miestus ir kaimo vietovės. Mes kalbame ir apie tai, kad reikia investuoti į jūrų uostus ir į jūrų transporto sąveiką su kitomis transporto rūšimis. Ir Pinigų be abejo galima ieškoti ES biudžete, bet tai yra tik vienas iš šaltinių. Ir reikia taip pat gerinti ir telekomunikacinio ryšio, ir pašto paslaugų e, infrastruktūrą. Nes e, aš manau, kad visi šie tikslai padės mums skatinti ekonominį augimą, kuris yra pagrindinis mūsų tikslas šiame regione. Dėkoju, trys kolegos paprašė žodžio pagal spontaniškų procedu, pasisakymų procedūrą. Pirmoji kalbės ponė Jaslovecka. Ačiū, ponė pirmininkė, mes kalbame apie makro regioninę strategiją ir apie e, transeuropinius transporto tinklus, TNT. Aš pritariu kolegoms, kurie kalbėjo apie tai, kad uh, geležinkelio infrastruktūra būtų kuo labiau išplėtota šiame regione. Bet aš norėčiau kreiptis su komisijos narė, narė ir paklausti. Upių transportas, ypač Dunojos, Orderio ir Labo upių transportas, ar tai yra prioritetinis dalykas? Dėkuoju, ponia Grapinė. Pone pirmininkė, gerbimoji komisarė, gerbėjai ponai ir ponios. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Labai svarbu yra apie jį kalbėti ir dėja mes jį aptarėme šią temą labai vėlai, ketvirtadienį. Kalbame apie Dunojaus ir Adrios jūros makro regioną. Komisijos narė, jūs sakėte, kad kad mes šiame regione transporto infrastruktūra nėra pakankamai išplėtota nei Čekijoje, nei Rumunijoje, nei kitose šalise. Aš visiškai jums pritariu. Ir jūs sakėt, kad trys dalykai yra svarbiausia, kai kalbame apie daugiarūšį transporto plėtrą. Ir vienas iš tų dalykų yra investicijos, tai kad jos šiuo metu yra nepakankamos. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar, negali, ar pavyktų jums sutikinti pono Junkerį, kad reikia daugiau investuoti į e, transporto infrastruktūrą. Nes labai dažnai mes manome, kad, matome, kad niekas nenori to daryti, nes investicijos į transportą taip pat reiškia investicijas į e, didesnę taršą. Ja. E, Bet reikia atskirti skirtingas transporto rūšis, nes automobilių transportas ne tik sukelia didžiausią taršą, bet ir uh, dėl didelio nelaimingo atsitikimų skaičius žūsta labai daug žmonių. Ponas Salimovič. Dėkoju. Pone komisarė, taip, aš iš Sarajevo važiavau traukiniu iki jūsų miesto. Turėjau keliauti 800 km, jeigu būčiau važiavęs tuo traukiniu tik tai, tai man būtų reikėjo 45 valandų tiems kilometrams įveikti. Tad daug paprasčiau yra atkeliauti čia. Jeigu, ir keliauti per, per, per kitą miestą, jeigu norite iš Sarajevo e, nukeliauti pas jūs. Na, iš tikrųjų, tai trukdo turizmo plėtojimui, tai trukdo vystytis ekonomikai, energetikai telekomunikacijų, telekomunikacijų pošvilgiai tai yra daug problemų. Manau, kad tas iššūkį jūs priimsite ir kad tas iššūkis bus tinkamai finansuojamas ir kad e, jis bus išspręstas, kad e, transmodalumas e, taps realybę, kad būtų galima uh, apie šį sektorių nekalbėti kaip apie absurdo kažkokią seriją. Pone Kretų žodis, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Garbus parlamento nariai, noriu padėkoti visiems už vertingas mintis. O gyva diskusija tik patvirtina, kad geros geležinkelio jungtis vaidina labai svarbu vaidmenį strateginių požiūrių Dunojus ir Andrijos jūros makro regionuose ir aišku turi reikšmę pačiai bendrai rinkai. Dabar dėl makro regionų. Jūs žinote, kad makro regionai atsirado tam tikromis sąlygomis. O sąlygos buvo, kad nebus teigiamos papildomos institucijos ir nebus uh, skiriamas papildomas finansavimas. Bet jūs žinote, kad e, problemos yra tarp visada tarp valstybinio pobūdžio, todėl reikalinga derinti veiksmus. Ir susijusios Šis, šių regionų valstybės narės turi derinti tarpusavėje savo veiksmus bei projektus. Pati komisija negali renkti absoliučiai visais atvejais bendrų projektų. Mes galime juos paremti. Ir aš makro regionų projektą ir projektus remiu tikrai tvirtai bet tai reikalauja, kad ES valstybės narės bendradarbiautų tarpusavėje ir kad bendradarbiautų su kitomis šalimis, su trečiosiomis šalimis, nes tai vienintelis būdas um, e, pasiekti pažangos. Su išorės kaimynais reikia dėrėtis. Ir um, Dunojaus strategija neišimtis. Dunojaus strategijoje dalyvauja 45 dalyvauja valstybės narės ir penkios ne ES valstybės narės. Tačiau pati padėtis regione nėra patenkinama ir aš visiškai sutinku su jumis, su tais, kurie pasakoja apie sudėtingą kelionę iš Sarajevo į Vieną arba a, Bruselį. Iš Bukarešto vykstant į Sarajevą reikia daryti a, a, lanką. Taigi akivaizdu, kad infrastruktūra nėra tinkamai išplėtota ir trūksta tarp valstybinių jungčių. O vyriausybės neteikia prioriteto tokioms sritims ir šiems darbams. Pagal Donojos ir Adrijos jūros makroregionų strategiją jos turėtų užsimti tokiu darbu, todėl aš tik galiu paraginti jūs e, paveikti vyriausybės, kad jos e, imtųsi tarp valstybinių jungčių darbo. Tai labai svarbu. Svarbu, kad geležinkelis būtų sujungtas su jūrų uostais, nes tai duos naudos be kita ko ir kaimo vietovėms. Dabar kalbant apie vidaus vandens kelius, upių transportą, nebejotinai, kad šių kelių plėtotė taip pat sudaro uh, Dunojo strategijos dalį. Dėlėtų pažymėti, kad apskritai jungtis ir geležinkelio ir kitų transporto rušių jungtis yra prioritetinės svarbos uždavinys tiek Dunojaus, tiek Adrijos, tiek Jonijos jūros požiūrių. Transportas Rumunijoje ir Bulgarijoje susiduria su didžiulėmis problemomis – Labai daug problemų šiuose valstybėse narėse yra vidaus vandens kelių sektoriuje. Iš dalies dėl to, kad kai kuriuose vietose Dunojus yra labai seklus. Bet kita vertus, tikriausiai nepakankamai dirba ir ministrai. Bet tai, nes jeigu, pavyzdžiui, pakelsime Dunojaus jeigu, pavyzdžiui, nekreipsime dėmesio, tai kiti vaitaus vandens keliai Vokietijoje ir aplinkui bus tiesiog užblokuota. Todėl aš manau, kad šią problemą įspręsti galime tik bendrai. O dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono jis sudaro aštuonios šalis, keturios valstybės narės ir keturios ne ES valstybės narės. Dubrovnike lankysios gegužės mėnesį, ten bus kalbama apie strategiją. Turiu pasakyti, kad šiame regione infrastruktūra yra kiek geresnė, bet patobulinti visada yra ką. Ir Jonijos ir kitose reg, jūros regione, ir kitose regionuose infrastruktūrą būtina tobulinti, būtina užtikrinti, kad jį tenkintų TNT standartus. Statistiniai duomenys rodo, kad kaip pervežama vis mažiau vidaus vandens keliais. Dar porą dalykų norėčiau pasakyti. Reikia užtikrinti gerą tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Tam būtina plėtoti ryšius su kaiminiais regionais ir šalimis. Bet būtina taip pat ir politinė valia, kad būtų įgyvendintos būtinos reformos ir užtikrintas finansavimas, kuris būtinas, norint, kad geležinkelio teikiamos paslaugos patenkintų vartotojų poreikius. Priemonių turime pakankamai, Ir pasinaudodama progą norėčiau padrasinti ir paraginti visus susijusius subjektus duoti naują postumį geležinkelio plėtrai šiuose regionuose, o komisija ketina labai glaudžiai dirbti e, su Europos parlamentu šioje srityje, nes e, makroregionų plėtotė ir geležinkelio paslaugų plėtotė šiuose regionuose duos naudos visiems ir e, privačiam sektoriui, ir viešajam sektoriui, ir mūsų visuomenėms. Ir man atrodo, kad laikas baigti politikavimą. Ir kai jūs sakote, kad komisija nieko nedaro pietinėje ES dalyje, tai aš asmeniškai tai priimu kaip įžeidimą. Todėl, kad ir aš lankiausi tenai ir kiti kolegos dėja nėra, jisai išvyko Sicilija, Kalabrija kampanijos met, kampanijoje aš tikrai dalyvavau ir daug dirbau. Ir kai lankiausi Italijoje, aš sugebėjau atblokuoti kai kurios maršrutus. Mes atidarėme naują geležinkelio maršrutą, kuris, tikiu, pradės veikti visų pajėgumų jau gegušę. Ir labai džiaugiuosi, kad Italijoje jungtis plėtojamos ne tik tai nuo šiaurės, šiaurės pietų kryptimi, bet taip pat rytų ir vakarų kryptimi. Ir dar noriu pasakyti, kad ne komisija parenka prioritetus ir nustato finansavimą. Pirmiausia, valstybės narės rengia savo nacionalinės strategijas. Kalbant apie Rumuniją, tai komisija gali patikin, e, pateik, suteikti tik tai per savo tarnybas atitinkamą pagalbą, įgyvendinant pagrindinį bendrąjį planą. Tačiau komisijos pastangų nepakanka, todėl kad kiekviena valstybė narė turi teisę nustatyti savarankiškai savo nacionalinius prioritetus ir mes galime tik tikėtis, kad įgyvendinant makro regionų priemoną vyriausybės elgsis pakankamai lankščiai, kad būtų patenkinti jų visuomenių poreikiai. Ačiū. Šią diskusiją dabar baigiame.